negavome tiksliau jokių prašymų dėl balsavimo. Kągi, toliau um, Europos infrastruktūros tinklų priemonė po 2020 metų. Komisijos vardu Violeta Balk. Gerbiamasis pirmininkė, parlamento nariai, dėkuoju šią galimybę pasikeisti nuomonėmis su jumis apie tai, ko tikisi Europos parlamentas po 20 metų taikant Europos infrastruktūros tinklų priemonę. Komisija yra peržiūrėjusi savo pasiūlymą dar birželio 6 dieną, o gegužės antrą dieną pasiūlyta daugiametė finansinė programa jau numato tam tikrą finansinę sąrangą, kuri leis ir toliau naudoti Europos infrastruktūros tinklų priemonę. Taip į transportą reikia investuoti daug. Laikotarpiu nuo 21 iki 27 metų ir 10 koridorių tinklų išplėtoti reikės 350 milijardų eurų. Be to, reikės e, kur kas greičiau ir sparčiau spręsti skaitmeninimo ir suderinamumo transporto sektorija klausimus. Tarp valstybinis transportas yra pati didžiausia mūsų sukurta vertybė. Tačiau veiksminga ir sklandi turi būti galimybė judėti. Tai nemažiau svarbu, kaip saugi ir kokybiška. Ir todėl aš siūlau modernizuoti Europos infrastruktūros tinklų priemonę CEF. CEF yra viena iš nedaugelio programų, kurios, kurios finansavimui komisija jau pateikė aišku pasiūlymą. Ir tai sudarys 42,3 milijardus eurų eurų, iš kurių 40,6 milijardai bus skirti grinai transporto sektoriui. Mes siūloma, kad būtų išlaikyti bendri uh, lygiai 12,8 ir 11,3 milijardų eurų atskiroms priemonėms. Mes taip pat siūlome 6,5 milijardų transporto, e, e, transporto uh, infrastruktūros, uh, kuri pasižymi dvigubų naudojimų plėtrotą. Tai yra galima naudoti civiliniam ir kariniam tikslam. Ir aš manau, kad šis aspektas labai svarbus. Pirmiausia, dar noriu keletą žodžių pasakyti apie prioritetus. Taip, visiškai sutinku su pranešėju, kad reikalinga tinkamai suderinti naujos infrastruktūros kūrimą ir senos infrastruktūros modernizavimą. Viena vertus pritariu tam, kad didžiausias dėmesys turi būti skirtas naujo tinklo plėtoti, ypač jungtims tarp valstybių arba nesančių jungčių statymui. Uh, ne, ir mes e, turime užtikrinti pradėtą darbą, jį reikia tęsti toliau, ypač tada, kai programos jau pradėtos įgyvendyti. Kita vertus, reikia kur kas daugiau dėmesio skirti dabartinės infrastruktūros modernizavimui. Ir turime išlaikyti įgytą spartą tiek CEF ir CESAR programų, kad galėtume išlaikyti užimtumo lygį. Bet nepamirškime, vienas iš svarbių elementų yra skaitmeninimas ir įmonių galimybė pasinaudoti automatizuotų judumų ir to šiuolaikiško judumo paslaugų integravimas į bendrąjį paslaugų sektorių yra labai svarbus dalykas. Kitas dalykas, kad mūsų infrastruktūra turi būti kur kas saugesnė, kokybiškesnė ir labiau atspariai stichinėms nelaimėms. Todėl ne visada yra tiesiog prasminga uh, senąjį tinklą atnaujinti, o prie jo prijungti atskiras rūkstamas naujo tinklo dalis. Ten, kur reikalinga ir pagrista, mes turime kurti visai naują tinklą. Tačiau savo tikslų galėsime pasiekti tik tai sujungdami pastangas. Ir čia antrą noriu pastebėti, labai svarbu vaidmenį maidins um, sinergija, automa automatinis judumas. Jis atveras galimybės plėtoti sąsajas tarp transporto sektoriaus ir kitų sektorių dar geriau ir užtikrins, kad e, jungčių išnaudojimas bus kaip įmanoma platesnis mes turime pakankamai lankščiai išanalizuoti galim, turimas priemonės. Ir trečia, tai yra sanglaudai skirtas finansavimas. Jau turi komisija sukaupusi pirmąją teigiamąją patirtį ir komisija todėl siūlo 11,2 milijardus eurų CEF gyven, priemonių įgyvendinimui. Aišku, sanglauda politikos finansavimas reiškia, kad ir valstybės iš nacionalinių biudžetų turės prisidėti. Tačiau mes galvojame, kad didžiausias finansavimo procentas iš bendro finansavimo bus skirtas tarp valstybinėms jungtims. Tam, kad galėtume supaprastinti priemonių įgyvendinimą, komisija siūlo apjungti skirtingas dabartinių metų investicinės ir finansinės priemonės į vieną bendrą priemonę. Ir tokiu būdu infrastruktūros plėtoti atsivers naujos galimybės. Ir CEF nebus atskira finansinė priemonė. O kalbant apie branding, tai mes turime turėti galimybę ir toliau planuoti, kaip bus subsidijavimas vykdomas, bet subsidijavimas neturi tapti vieninteliu, vienintelio priemonę. Reikia išnaudoti ir komercinių bankų teikiamas galimybės. Dar yra CEF naujas elementas, tai yra judumas gynybos tikslais. Tai nauja gynybos rytyje ir siūloma 6,5 milijardo eurų šiai sryčiai, kur ne, tokiu būdu bus užtikrintas geresnis infrastruktūros panaudojimas tiek e, civilių, tiek kariškių reikmėms. Tokiu būdu investicijos kurios bus skirtos ir kariniai infrastruktūros pusėje išplėtoti, bus naudingos ir civilinėme gyvenime. Ir dar vienas dalykas. ES prisėmė ambicingus tikslus klimato kaitos padarinių švelnimo srityje, o tai reiškia, kad reikia labai rimtai pertvarkyti ir energetinės sistemas elektros aukštos įtampos tinklai turi būti modernizuojami, daugiau skaitmeninimo ir jie turi būti veiksmingesni. Neabejotinai, kad galima bus peržiūrėti ir tam uh, tik tikrus dujų vamzdynus, nes bus galima jas pritaikyti, pavyzdžiui, dirbtiniu būdu išgautų dujų gabenimui. Bet visą tai reiškia, kad reikės finansavimo. Ir tai svarbu, nes infra struktūra be kitų funkcijų dar užtikrina mūsų bendrą saugumą, skatina inovacijas ir solidarumą. CEF priemonė vaidins ir toliau, todėl labai svarbu vaidmenį, aišku, nepamirštant to, kad be vir, ES e skiriamo finansavimo vyriausybės turi pasirūpinti taip pat transporto sektorių nacionaliniu lygiu ir suvienyti savo pastangas. Be to, CEF reikės ieškoti ir išorės finansavimo, kad būtų galima įgyvendinti e, tam tikras energetikos sektorių saugumo priemonės, kurios yra susijusios su CEF. Tokiai Tokią mes numatome CEF priemonės ateitį ir labai tikiuosi, kad Europos parlamentas pritars mūsų pasiūlymams, kurie skirti ateičiai. Ačiū. Komisarai. O dabar pereisime prie frakcijų atstovų ir EPP vardu kalbės e, ponas Marinesku pusantros minutės. Aš... Ačiū, pona pirmininkė, komisarė. Ačiū už visą informaciją, kurią pateikėte. Akivaizdu, kad transportas, energetika ir telekomunikacijų infrastruktūros sudaro ekonomikos plėtros pagrindą. Ir galvojant apie daugiametę finansinę programą ir jos projektą, tai visos valstybės narės ir mes vertiname komisijos pastangas išlaikyti tą priemonę ir jos tolesnį e, finansavimą, nes infrastruktūra yra labai plati savoka. Kita vertus, nustabome dėl sumos, kuri yra skirta CEF priemoniai po 20 metų. Nepaisant to, kad kažkiek skaičiai dar ne iki galo aiškus ir egzistuoja skirtingi skaičiai priklausomai nuo to, ar jie faktinėmis kainomis ar bendrosiomis kainomis yra teikiami. Tikiu, kad e, kai bus parengtas reglamentas, tai šita sumaištis dings. Bet norėčiau priminti komisijai, kad komisija siūlė 11 metais 50 milijardų eurų ir dabar siūloma kur kas mažesnė pinigų suma. O ypač transportui tai labai, pinigai yra labai svarbu. Svarbu, aišku, tvarkyti ir energetiką. Ir tikiu, kad iki birželio 6 dienos, kai jūs pateiksite savo galutinį a, pasiūlymą, tikiuosi, kad jūs pakeisite savo nuomonę ir pateiksite jau kitokius transporto sektoriaus plėtros finansavimo skaičius. Ačiū. Toliau socialistų demokratų vardu. A, pona Sender. Labai ačiū, pone pirmininkė. Nemažai iš mūsų norėtų, norėjo dirbti <clears throat> kartu su Marinesku. Socialistai pagėdautų dirbti ir mąstyti kaip liberalai ir patraukti savo pusę visus kitus parlamento narius tam, kad galėtume užimti labai sveiką poziciją ir sukurti uh, sveiką CEF priemonę. Iki šiol CEF pasiteisino. Ir dabar būtina užtikrinti Europos uh, inf transporto infrastruktūros tolesnį finansavimą, nes per pastarąjį dešimtmetį tikrai padaryta nemažai ir sukurta nemaža pridėtinė vertė. Kai kalbame apie kitą laikotarpį, uh, tai jį turi e, padėti po 20 metų turime vertinti realistiškai, turime suprasti, kad biudžetas sumažės iki gal net 15 procentų, todėl reikia jau dabar ne tik galvoti, kiek bus skiriama pinigų, bet ieškoti sinergijų įvairiose transporto sektoriuose netaršus automobiliai. Mes apie tai galvojame, bet dar nežinome, kaip viskas vyks ir galiausiai. Aišku, būtina, kad valstybės narės įgyvendintų savo nacionalinės programas besilaikydamos ES taisyklių. Dėkoju. EKR vardu, ponas Lotovski, vieną minutę. Dėkoju pirmininkė gerbiama komisarė. Aš labai džiaugiausi tuo, kad jūs e, pabrėžėte, jog šita programa e, Europos infrastruktūros sujungimo tinklų priemonė yra labai svarbi. E, dabar kalbant apie ateitį ir iki 2020 metų, jūs kalbate apie Europos transporto tinklą ir daug kas yra kol kas dar nesukurta. E, tad šioje e, srityje mums dar reikia užtikrinti stabilumą. Ir mums reikia e, taip pat jungčių sausumos keliuose. Mes turime kalbėti apie automatizavimą ir judumą ir tam reikia labai didelio plataus paketo. Europos infrastruktūros sujungimo, tinklų sujungimo priemoniai reikia finansavimo program, programos. Mes negalime visur pritaikyti taupimo politiką, gerbiamą komisarę, reikia daugiau pinigų tam skirti. Ponas Telička, e, Aldės frakcijos vardu. Dėkoju, e, e, komisarė. Aš labai laukiu rydienos, kai bus daromasi dėl bendros rezoliucijos. Aš tikiuosi, kad mes parengsime tinkamą, parengėme tinkamą dokumentą, komisijai tai atsižvelgs rimtai. Ir, žinau, kad jūsų iššūkiai siunčia neigiamus signalus. SEF yra sėkmės istorija, mums labai neblogai sekėsi, tačiau jeigu pasižiūrėtume į e, finansinių priemonių skirstimą, tai mes e, matome, jog mums yra e, nu, nukirpta 12-13 procentų finansavimo šiai sričiai ir dauguma čia esančių parlamentarų to nesupranta. Aš manau, kad Europos koordinatoriai galėtų E, labiau pasistengti. Mes turime įvertinti tikrasias pagrindinės problemas, e, programas, kad mes galėtume parodyti e, mūsų piliečiams, koks yra tikras rezultatas. Trys pastabos. Sunki sąsaja su Horizontas 2020 ir EFSI mes turime susitelkti į tai. Antra, taip turime pasakyti susijimui, mes pasiekėme gerų rezultatų ir turime durti su viešomis lėšomis. Ir trečia, mes turime suprasti, E, ko, ko, e, ką mes turime pasiekti. Arba mes turime e, panaudoti tai, arba mes pralaimėsime. Dėkoju. Dabar kuo frakcijos vardu ponas Silikiotis. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Ši programa susijusi su Europos sujungimu yra tikrai labai svarbi, ypač e, svarbu užtikrinti sąsajas energetikos ir transporto srityje. Ir e, galiausiai turime nustoti karpyti mūsų biudžetus ir mes turime panaudoti e, lėšas iš investicijų fondų. Ir ten yra daug neišnaudotų lėšų, tačiau jas panaudojus tai e, tikrai pasistumėtume į priekį. E, šita programa e, neturi būti piknaudžiaujama ir negalima iš jos finansuoti E, karinių struktūrų. Ji turi būti naudinga visuomeniai. E, regioninė sanglauda ir plėtra turi būti par, paremiamos, taip pat reikia kurti naujas darbo vietas ir e, turime atsižvelgti į aplinkosaugos aspektus. Uh, Svarbu, kad mes e, užpildytume, užpildytume spragas ir pašalintume izolaciją, kurioje atsiradusios kai kurios valstybės. Ponas Van Dekam, minutė. E, dėkoju pirmininkė. Šiandien mes kalbame apie labai sėkmingą programą Europos infrastruktūros tinklų priemonę. Uh, ir jis susijus ne tik su transportu, bet ir telekomunikacijomis bei energetika. Ir aš manau, kad ankstesni laikotarpiai mums parodė, kad tai yra viena iš geriausių investicinių programų, kurią yra turėjusi Europos Sąjunga. Mes nekalbame apie subsidijas ar e, valdžios institucijų finansavimą. Mes investuojame į Europos Sąjungos ateitį ir mūsų šiandienos ketinimas yra paraginti komisarę žengti vieną didelį žingsnį į ateitį. All'onorevole De Monte per un minuto. Prego Isabella. Ačiū. Toliau ponas Demonti. Ačiū pirmininkė komisijos narė. Diskusijos apie CEF fondus turi būti ilgalaikis ir mes turime galvoti apie tolimą perspektyvę. Kai kalbame apie infrastruktūros e, projektus, suvokime, kad jiems yra skiriamas milžiniškos sumos. Todėl reikia deramai viską planuoti. Reikia kalbėti ne apie naują infrastruktūros tinklų priemonę CEF sukūrimą. Mes turime kalbėti apie tai, kaip dabartinė programa galėtų būti dermai gyvendinta, kad e, numatytieji tikslai būtų išbaigti, užbaigti. Taryba kalbėjo apie tai, kad būtų užtikrinta pakankamai lėšų EFSI e, fondui. Dar niekad, e, taip kaip dabar, nereikėjo infrastruktūros tinklų plėtoti taip, kaip dabar, kad e, labiausiai atitolę periferiniai regionai būtų sujungti kaip visi kiti. Kalbame ne tik apie stambiuosius e, koridorius, reikia kalbėti apie visą infrastruktūros tinklą. Ačiū toliau, panas Salinį. Komisario. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū gerbiamo komisijos narė. Ponas Marinesku pateikė pasiūlymą dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės. Jis jau pritaikytas vienam pagrindinių ES prioritetų. Būtent e, turime gerinti dabartinės sajas ir siekti naujovių. Naujoji CEF e, ir toliau yra koncentruojama investicijas infrastruktūrą. Turime galvoti apie inovacijas, apie alternatyvaus kūro naudojimą. Turime atremti skaitmenėjimo ir anglės dvideginio taršos mažinimo tikslus. Ir jokių būdų negalime mažinti resursų. Dar vienas dalykas. Kalbėkime ne tik apie rezultatų kiekybę, bet ir apie paties mechanizmo struktūrą. Būtina kalbėti apie negražinamą subsidijas ir nepriklausomą vertinimo valdybą. Ačiū. Toliau pereinu prie spontaniškų pasisakymų. Penki noriu pasisakyti, kiekvienam jūsų teiksiu po vieną minutę. Pirmiausia, ponas Milan Mon. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiama komisijos narė. Transporto infrastruktūra ES atlieka gyvybiškai svarbę reikšmę. Tai yra vienas iš matomiausių ES veikimo būdų. Todėl CEF pridėtinė vertė, e, skaitant ir e, infrastruktūros gerinimą, e, yra ta, kad yra gerinama konkurencingumas ir pagerinama prieiga prie rizikos visiems ES regionams. Taigi CEF turime stiprinti, transporto sektorius turi būti iki 2030 metų visiškai šimtas bazinių tinklų. Be to aš norėčiau pabrėžti, kaip svarbu sujungti uostus ir miestus, ypač ES Atlanto, pakrantė, Atlanto vandenino pakrantėje. Reikia naujų Europos Atlanto koridoriaus sekcijų. Todėl e, Europos infrastruktūros tinklų priemonės peržiūra e, apima ir Atlanto koridoriaus pakeitimus. Aš tikiuosi, kad jūs atsižvelgsite į Ispanijos vyriausybės pasiūlymus, nes jie bus labai svarbus visam šiaurės rytų Iberijos pusėsaliui. Dar norėčiau pabrėžti, kad CEF biudžeto didinimas turi leisti patenkinti šios svarbios iniciatyvos poreikius. Ačiū. Toliau ponas Marijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu padėkoti E, komisijos nariai. Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė yra nepaprastai svarbi. Ir ji tokia išliks po 2020 metų. Tačiau reikia deramų investicijų, reikia kapitalo. Būtina kalbėti apie judumo problemas, naujovių, inovacijų problemas – Be to privalome galvoti apie tas valstybės, kurios yra šiek tiek atskirtos. Aš galvoju apie savo valstybę Graikiją, kuri yra ES pakraštyje. Pagalvokime, pavyzdžiui, apie Egėjo jūros pakrantės. Jos yra atkirstos nuo visos ES. Tuo tikslu mes turime sustiprinti transporto uh, efektyvumą, turime mažinti jo kainą ir pritaikyti e, CEF priemonę e, prie visų regioninių programų. Kalbame apie infrastruktūros modernizavimą, e, tą turime padaryti išnaudodami turimą struktūrą. Ačiū toliau Benito Silvaga. Bueno, podríamos llamar al... Ačiū, ponė pirmininkė. Galėtumėm pasakyti, kad Europos infrastruktūros tinklų priemonė E, sukurs nereikalingos infrastruktūros, niekam tikusios infrastruktūros. Papasakosiu, kodėl per pasarosius ketverius metus 1,2 milijardai eurų buvo skirti e, taršios dujų infrastruktūros mažinimui. E, tarp Ispanijos ir Prancūzijos viena jungtis tokiu būdu nukentėjo palei Biskajos įlanką. Mes kalbame apie 75 milijonų išvaistimą, bet 6800 piliečių uh, E, pradėjo skūstis dėl taršos. Ir daugelis Biskajos regiono e, visuomeninio organizacijų apie tai kalba. Atskiros piliečių grupės ir įmonės e, tam priešinasi. O reguliuotojai sako, kad ta infrastruktūra yra gerinama turi būti skiriama daugiau lėšų, kad būtų pritaikomas atsinaujinantis kuras. Katalonijos atveju šešis kartus daugiau apribojimų vėjo jėgainėms yra taikoma negu kitose Ispanijos dalise. Todėl, e, jeigu norime kalbėti apie taršos mažymą, turime tokias problemas išspręsti. Ačiū. Toliau. Kolega Novakov, man atrodo, kad nereikia jokio biudžeto ES reklamuoti Užtenka kalbėti apie CEF atnešamą naudą. Europos keliuose uh, vis tik uh, vis tik tai uh, kokybės pakanka. Didžiausia problema yra transporto kamščiai. Kaip išspręsti transporto grūšių problemas? Pri, pak, pritaikyti turime uh, infrastruktūros tinklų priemonių. Visi sakom, kad reikia pusės trilijono to tinklo užbaigimui, bet vis tik dar nesuteikime pakankamai biudžeto CEF. E, turime stengtis labiau negu darėme iki šiol, nors dabar jau visi sutinkame, kad pažangos padaryta labai daug pritaikius CEF ir, mano nuomonė, reikėtų papildomų priemonių, kurios, e, kurias įtakotų ir valstybės narės Mes turime daryti spaudimą valstybėms narėms, kad TNT tinklas taptų realybę kuo greičiau. Blagodarija. Ačiū. Toliau. Pimento Lopes. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos narė. mes girdime iš jūsų labai aiškius ir konkrečius komentarus, bet jūs nesielgite taip, kaip kalbate. Matome, kad Europos infrastruktūros tinklai, transporto tinklai atveria nemažai galimybių uh, išnaudoti viešų ir privačiųjų partnerysčių potencialą. Uh, CEF turi būti įgyvendinama taip, kad gyventojams nereikėtų brangiau mokėti už transportą. Jeigu pažiūrėtumėt, jeigu pažiūrėtumėm, e, kokia yra bendra Europos biudžeto padėtis ir kiek lėšų yra skiliama sanglodos fondui, tai pamatytumėt, kad tokios valstybės kaip Portugalija, labai daug investuoja į visuomenės poreikius ir valstybės raidą. Ačiū toliau komisijos narė Buls. Žodis jums. President... Pirmininkė, gerbiami nariai. Labai ačiū už šią diskusiją. Ji dar kartą parodė, kad dabartinė CEF turi daug, atneša daug naudos ir mes norime dar sustiprinti šią priemonę po 2020 metų, suteikdami daugiau biudžeto ir aiškiau apibrėždami prioritetus. Po 2020 metų prasidės laikotarpis, per kurį reikės sėkmingai įgyvendinti e, CEF pagrindinius tinklus e, ir turime galvoti apie 2030 metams iškeltus tikslus. Skirtingi CEF elementai leis e, tą padaryti. Aš ypač atsižvelgiau į jūsų susidomėjimą E, infrastruktūros e, tinklų ir paramos sinergiją. Aš norėčiau pakalbėti apie tai, ką jūs e, išsakėte. Pirmiausia, CEF biudžetas. MFF pasiūlymas yra labai ambicingas, galvojant apie CEF ateitį. CEF yra tarp nedaugelio programų, kurios biudžetas padidėjo. E, jis iš viso dabar sieks 30,6 milijardus 2021-2027 metais. Tai yra maždaug 20 procentų daugiau negu per dabartinį laikotarpį nuo 14 iki 20 metų. MFF pasiūlymas. Pasiūlyme ne tik išlaikyti dabartiniai CEF elementai pagal bendrąjį sanglaudos voką, bet CEF sustiprinama dar ir nauja karinio judumo sistema naujų ramščių. Dabar laikotarpis labai sudėtingas, nes Junktinė karalystė pasitraukė, todėl biudžeto didinimas yra labai svarbus pasiekimas, rodantis, kad CEF Europos komisija pripažįsta kaip veiksmingą priemonę, kuri atneša realios pridėtinės vertės Europos bendrai rinkai. Ir čia aš norėčiau dar kartą akcentuoti, kad visi pinigai skirti kariniam judumui yra skiriami dvigubos paskirties tikslams Visa karinė infrastruktūra galės būti naudojama ir civilinėms tikslams. Ji galės būti tik tai sustiprinama, kai uh, turės tarnauti kariniam judumui. Dėl sinergijos tarp transporto, energetikos ir skaitmeninio sektoriaus. Tai bus įgyvendama per bendrasias darbo programas, kurios yra finansuojamas iš bendrų šaltinių ir e, ieškome bendro finansavimo galimybių šiame sektoriuje. Turime dar aiškiai apibriežti kriterijus, pagal kuriuos tos energijos bus formuojamos. Dar kartą aš norėčiau pabrėžti, kad principas vartokite arba e, prarasite pinigus išliks ir toliau. Tai yra vienas iš sėkmingiausių principų, kuris leido pasiekti labai gerų rezultatų jau per pastarosius trejus Europos komisijos veiklos metus. Mes pastebėjome, kad e, lėšų panaudota daugiau negu 90 procentų per tą laikotarpį. Na ir paskutinis komentaras dėl prioritetinių projektų. Apie tai kalbėjo atitinkamas gerbiamas deputatas. Norėčiau pasakyti, kad daugelis valstybių narių siūlo naujas sekcijas. Mes negalime visko priimti, visų pasiūlymų priimti, bet daugelį jų įvertinsime. Bet finansavimas bus skirtas tik toms sekcijoms, kurios yra suderintos su reglamento priedu. Taigi, dar kartą noriu visiems padėkoti už tai, kad leidote pristatyti pirminį mūsų pasiūlymo variantą. Jis bus paskelbtas pirmąją birželio savaitę. Dėkuoju Jums už paramą. Paprašyčiau ir toliau nepailstamai mus remti. Ir labai norėsiu per artimiausius mėnesius glaudžiai bendradarbiauti su mumis ir diskutuoti apie tai, E, ypač energetikos ir skaitmeninės srities e, klausimais, nes šis dosie yra nepaprastai svarbus. Ačiū gerbiamo komisijos narė, dabar diskusiją baigiame.